Senato ataskaitą dėl CŽV veikloje naudojimų kankinimų. Išgirsime tarybos ir komisijos pareiškimus pirmiausiai. E, suteiksiu žodį tarybos atstovui. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. JAV yra svarbi ES partnerė e, kovojant su terorizmu. E, Tačiau tam tikri skirtumai, susirūpinimo dalykai egzistuoja e, dėl e, JAV kontrterorizmo politikos. ES pradėjo dialogą dėl šių klausimų jau senokai. Ir šiandieną mes kalbame apie Senato ataskaitą, apie ankstesnę programą, kuri buvo baigta maždaug prieš šešerius metus. Prezidentas Obama E, yra išreiškęs nuomonę, kad tam tikro metodų naudojimas e, prieštarauja vertybėms ir nepadeda kovoti su terorizmu. Labai svarbu užtikrinti, kad tai nebepasikartotų. Dėl to mes e, pasisakome palankiai dėl paskelbtos ataskaitos ir viešųjų diskusijų, kurios vyksta tai uh, užtikrina atvirumą mokantis iš praeities klaidų. Keletą kartų taryba yra pasakiusi, kad kova su terorizmu turi vykti visiškai laikantis tarptautinės teisės normų, įskaitant žmogaus teisės, tarptautinę humanitarinę teisę ir pabėgėlių teisų. Pagarba tarptautiniai teisiai yra esminis kontrterorizmo strategijos aspektas, kurią e, įgyvendina Europos Sąjunga. 2006 e, metais buvo paviešintas faktas apie slaptus e, CŽV tardymo centrus, bet ir ES yra pasiryžusi visiškai uždrausti kankinimus ar žeminanti bei žiaurų elgesį. Uh, E, ataskaitoje minimos, minimi įvairūs metodai ir e, reikia pasakyti, kad nuo 2006 metų ES palaiko nuolat dialogą e, su JAV atstovais ir tas dialogas leido mums pateikti visą eilę klausimų JAV ir išreikšti susirūpinimą turėjome galimybę pabrėžti, kaip buvo svarbu laikytis žmogaus teisų ir tarptautinės teisės principų. Svarbu pabrėžti, kad prezidentas Obama oficialiai paskelbė e, apie CŽV e, programos pabaigą prieš keletą dienų ir savo sprendime Obama pasakė, kad draudžiamas bet koks kankinimas ar nederamas elgesys. Ir taip vadinamos, su, vadinamas sugriešintas e, tardymas. Taigi uždraustas naudojimas tokių sugriežtintų tardymų. 2009 metais birželį ES ir JAV pasveikino, aš pacituosiu išsamų JAV politikos dėl sulaikymo, perkelimo ir tardymo procesų, kovant su e, terorizmu vertinimą. E, taip pat e, įvertinta yra praeities e, praktika ir e, kalbama buvo apie slaptų centrų panaikinimą. Su terorizmu galima kovoti tik tada, jeigu mes akcentuosime savo pagrindinės vertybės. E, žmogaus teisų, teisinės valstybės principų pažeidinėjimas. Gali galbūt žmonės priversti imtis terorizmo, bet tokio elgesio pateisinti negalima E, politika skirta kovoti su terorizmu, bet mm, dėl to kilo tam didžiulių problemų ir ES su JAV palaiko dialogą ir ėmėsi tam tikrų konkrečių žingsnių, kad JAV politika pasikeistų. Pavyzdžiui, 2009 metais ES įkūrė, sukūrė tam tikrą sistemą pagal kurią buvo į Europos Sąjungą atvežta e, keletas kalinių iš Guantanamo kalėjimo. Taip pat e, JAV e, kontraterorizmo politika yra peržiūrima, vertinant ją pagal tarptautinės teisės principus, imtasi žingsnių, E, kol bus išspręstos likusios politinės problemos dėl Afganistano, Irako, Sirijos. Europos Sąjunga, kovodama su terorizmu, patvirtino e, požiūrį pagrįstą baudžiamuoju teisingumu, baudžiamąją teisę. Teroristai turi būti persekiojami pagal e, įstatymų principus. Tradiciniai teismai yra sukaupę daug praktikos, e, nagrinėdami bylas susijusias su terorizmu. E, vykdomi tyrimai tam, kad būtų e, gaunama informacija apie teroristų tinklus ir teismai, prasniai teismai yra nuteisę kalėti šimtus, tūkstančius teroristų E, taip pat e, yra akcentuojama, kad saugumas yra valstybių narių reikalas. E, žvalgybos institucijos tarnybos veikia valstybėse narėse. ir e, dalyvavimas CŽV tam tikrose programos yra valstybių narių kompetencijos dalykas. E, kitas klausimas yra Europos žmogaus teisų konvencija, pagrindinių teisų hartija, Europos žmogaus teisų teismas veikiantis Strasbūrė vertina, kaip yra e, vykdoma kova su terorizmu, o teisingumo teismas yra kompetentingas įvertinti ES teisės aktus dėl vidaus saugumo dalykų. Tai užtikrina e, gerą išsamų teisinį kontekstą kuris mums e, turėtų leisti kovoti su terorizmo rykšte. Dėkoju. Dabar komisijos vardu komisaras Avramopulius. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas tarybos atstovė, gerbiami Europos parlamento nariai. Komisija, kuriai šiandien atstovauju šiuo klausimu, kaip ir jūs, yra pasibaisėjusi JAV Senato komiteto, kuris nagrinėjo CŽV sulaikymo centrus ir programą e, rezultatus. Dalis šių rezultatų buvo paviešinti gruodžio 9. Kaip žinote, didžioji dalis to tyrimo vis dar yra slapta. Kyla labai svarbių klausimų susijusių su pagrindinių teisų pažeidimais, kuriuos įvykdė JAF institucijos ir e, CŽV darbuotojai pareigūnai tarp 2001 metų ir 2009 metų. Kaip teisingai pasakė prezidentas Obama šią savaitę, veiksmai, kurių buvo imtasi pagal CŽV tardymo programą, prieštarauja ES e, ir JAF vertybėmis e, kovoti su e, terorizmu galima tik tai laikantis vertybių. Būtent todėl jis 2009 metais griežtai uždraudė kankinimus ir panašų elgesį. Tiesiog todėl, kad kankinimai yra neteisingas elgesys ir ne tik neteisingas, tai yra nusikaltimas. Jie niekada neturi būti taikomi. Senato komiteto uh, tyrimas visgi nėra, nuo, e, nėra stebinantis. E, sulaikymo centrai, slapti skrydžiai, e, kalintų asmenų tardimas, sugriežtas, sugriežtintas tardimas yra didelį susirūpinimą keliantis klausimai nuo tada, kai apie juos paaiškėjo prieš maždaug penkerius metus. Nuo tada E, JAV žmogaus apsaugos vyriausios institucijos ir kitos institucijos tokios kaip Europos taryba ar Europos e, žmogaus teisų teismas griežtai pasmerkė tokius veiksmus, kurie ir dabar vėl minimi Senato atliktame tyrime. Šis parlamentas irgi nuo pat pradžių. Uh, nenuleidžia žvilgsnio nuo šio klausimo ir buvo skurtas komitetas, taip pat, e, taip pat buvo 7 ir 12 metais e, paruošti pranešimai savo iniciatyva, kuriuose buvo pasmerkta tokia praktika ir buvo išreikštas, e, išreikštas viltis, kad bus laikomasi pagrindinių teisių. Mes bendrai kaip ES, e, bendradami su JAV kelis kartus iškelime šį klausimą ir rašant laiškus, e, tarybos pirmininkas rašė laiškus ir e, bendraujant susitikimuose, kai kalbama apie žmogaus teisės. Šis tyrimas yra teigiamas žingsnis į priekį, nagrinėjant kaip e, CŽV peržengė savo įgaliojimus ir kaip buvo JAV kalėjimuosios laikomo įstaigose neteisingai elgiamasi su sulaikytais asmenimis. Komisija mano, kad šitokia praktika turi būti paviešinta pagal tarptautinius standartus ir kad būtų dėl šitų atliktų nusikaltimų patraukti pažymon atsakomybę atitinkami asmenys. Europos komisija smerkia bet kokį kankinimą, bet kokiamis priemonėmis ir mes dirbame tam, kad būtų panaikinta, išnaikinta ir ES, ir visame pasaulyje, bet kokia kankinimo forma, nes tai yra žmogaus teisų klausimas. Kaip komisija nekarta kartojo, kovojanti su terorizmu reikia laikytis įstatymo viršenybės, reikia gerbti bendrasias mūsų vertybės ir nenusižengti įsipareigojimams tarptautinės teisės principams, ypatingai tarptautiniai žmogaus teisų, e, žmogaus e, teisų teisiai, e, humanitariniai, tarptautiniai humanitariniai teisiai. Komisija nuo pat pradžių kartoja, kad visos valstybės narės, kurios yra susijusios su šiais kaltinimais, turi atlikti nešališkus, nepriklausomus tyrimus išsamius tyrimus, kad būtų išaiškinta CŽV veikla. Reikia nustatyti, kas buvo atsakingas ir kompensuoti aukoms už patirtą žalą. Visoms valstybėms narėms buvo išsiuntinėtas e, toksai bendras laiškas už 13 metais. Tai padarė tuo met vicepirmininkė e, Reding ir komisarė Malstrom. Žinoma, kad kelių valstybių narių atitinkamos institucijos atliko tyrimus, dalyvavo e, neteisingai suimant, sulaikant ir e, kankinant sulaikytus asmenis tą pačią dieną, kai buvo paviešintas Senato pranešimas, sužinojome, kad sulaikymo centras Afganistane buvo uždarytas. Centras pavadas Bagram. Du kaliniai, kurie buvo perduoti, buvo ten kalinami nuo 2002 metų ir tai buvo daroma be teismo. Šimtas 36 e, e, kaliniai vis dar kalinami Guantaname, taip pat ir e, asmenys, kurio, kuriems niekada nebuvo, niekada jie nestojo prieš teismą ir iki šiol nėra paleisti. ES stebi šią situaciją ir kelia klausimą, e, kaip kovoti su terorizmu nepažeidžiant e, žmogaus teisų, kai tik bendrame su JAV. Ačiū, pirmininkas. Ačiū, dabar išklausysime kalbėtojų nuo politinių frakcijų. Pirmiausia, Monika Holmeier, EPP vardu. Dvi minutės. Herr Präsident. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Aš norėčiau taip pat pasveikinti pas mūsų atvykusi darybos atstovą, gerbėmiai kolegos. Šią ataskaitę paskelbė JAV Senato komitetas. Ji mūsų visus šokiravo. JAV prezidentas pasakė, kad CŽV elgėsi nepriimtinai ir kad jie pakenkė JAV įvaizdžiui pasaulyje ir aš jam visiškai pritariu. Klausimas dabar yra toks. Kaipgi mes galime pasisakyti už kokius nors idealus, jeigu mes jų nepaisome. Todėl EPP frakcija mano ir aš jai pritariu, kad mes negalime leisti, kad būtų nepaisoma mūsų pagrindinių įsitikinimų ir principų. Pagrindinės laisvės ir teisės yra nepaprastai svarbios niekam nevalia jų pažeidinėti. Kankinimai ir brutalūs tardimo metodai naudojami ne tam, kad būtų užtikrintas saugumas, yra visiškai nepriimtina. Skandinimo imitavimas ir kiti metodai yra tikrai žiaurus. žiaurus. Jonas McCainas pasakė, kad pasakė, kad, kad jokiais būdais negalima imituoti skandinimo, kad ir už ką būtų suntas žmogus. Mes džiaugiamės to, kad šie ataskaita apskritai buvo paviešinta. Totalitarnėje valstybėje tikrai e, tai e, būtų neįmanoma. Tik demokratiška valstybė gali leisti savo skleisti tokią e, informaciją. Ir aš tikiuosi, kad JAV bus stipri ir pakankamai demokratiška tam, kad jį galėtų pasimokyti iš šios ataskaitos. Dėkuoju, ponia Fajon. Ačiū, pirmininkė. Aš iš tikrųjų tikiuosi, kad šiandienos diskusija bus prasminga. Atsiprašau, kad aš kalbu tiesiai šviesiai, bet aš manau, kad būtent taip ir reikia kalbėti. Ką jums primena štai šis dalykas? Žmogus buvo patalpintas į narvą, kuris buvo pakabintas prie, prie kažko. Ir uh, jisai, buvo, uh, jisai turėjo iškentėti daugybę valandų saulėkaitoje, be vandens. Ir po to jisai buvo paleistas iš to narvo ir, jam buvo, ir jis buvo persmigtas uh, metalinių strypų štai tokie yra pavyzdžiai. Ar jūs prisiminat, kas tai, e, kas tai yra per, e, per istoriją? Bet mes iš tos ataskaitos sužinojome, kad vienas žmogus mirė dėl e, to, kad jisai tiesiog sušalo. Pirmininkas prašau lėčiau šiek tiek kalbėti. Gal jei tai primena jums viduržėmius, Jūs apsirikote, nes būtent tokiais metodais naudojasi centrinė žvalgybos valdyba, tardydama suimtuosius. Pastarajame šimtmetėje daug įvairių konvencijų, hartijų buvo pasirašyta, daugybė įvairiausių teisinių dokumentų, e, konstitucijų. Visose tose dokumentuose yra įtvirtintos žmogaus teisės. JAV taip pat e, pasirašė konvenciją, kuri draudžia kankinimus. Aš tyčia norėjau Jums papasakoti apie tokius bjauri, bjaurius e, atvejus, dėl to, kad turime apie tai atvirai kalbėti. Nuo to laiko, kai e, Europos parlamentas patvirtino ataskaitą dėl CŽV, e, CŽV veiklos, praėjo jau septyneri metai, septyneri metai, o valstybės narės vis dar slepia tai, kas joms yra žinoma. Niekas dar nebuvo patrauktas atsakomybėn. Kova su terorizmu ir pagarba žmogus teisėms nėra vienas kitą neigiantis dalykai. Vis, visuomet reikia siekti teisingumo ir aš manau, kad Europos dalyvavimas bet, kokios, bet kokioje jo, joje neteisėtoje TŽV veikloje tikrai turi daryti mums gėdą, nes taip pažeidinėja pačius ES e, pagrindinius principus, tuos, kurie sudaro mūsų pagrindą turime pareikalauti atsakomybės iš valstybių narių. Nebaudžiamumas tikrai nėra, nėra įmanomas. Mes turime reikalauti, kad būtų tinkamai ištirta žvalgybos tarnybų veikla tam, kad užtikrintume, jog tokie dalykai niekuomet nebesikartotų Europoje. Gerbėjai kolegos, kartais pažiūrėti tiesai į akis yra labai sunku, bet privalome tą daryti privalome savo piliečių labui. Kaipgi kitaip mes galėsime užtikrinti, kad nekankins mūsų rytoj. Dėkuoju. Dėkuoju toliau AKR frakcijos vardu, ponas Dėmes Maker. Dviem minutėm. Pone pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, kaip jums tikriausiai yra žinoma, Europos parlamentas nuo pat pradžių daug dėmesio skyrė atsižiūrė taikymiems tardymo metodams ir įtarimams, kad suimtieji buvo lėktuvais gabenami į vairias šalis slapta. Mes netgi patvirtiname šešias rezoliucijas šiuo klausimu. JAV kongresas taip pat pasakė, kad šioje veikloje dalyvavo kelios valstybės narės, kaip antai Lenkija. Mes jau nekartai kėlėme amerikiečių naudojimo metodų klausimą. ES pasisako už pagrindinės vertybės, už žmogaus teisės. Ir mes norime jas ginti ir trečiose šalise. Turime tą daryti. Dažnai pasitelkime pavyzdžius iš istorijos. Ir mūsų principai turėtų būti taikomi ir mums, ir mūsų sąjungininkams. Taip, reikia siekti pusiausvėros tarp saugumo, visuomenės apsaugos ir laisvių apribojimo. Jei norime tinkamai kovoti su terorizmu Pakistane, Irake, Sirijoje, ir kitur. Turime ieškoti tos pusiausvėros. Tose šalyse teroristai susitelkia ir veikia vis brutaliau. Ir net Europoje yra iškilusi didžiulė rizika, bet aš manau, kad mes bet kuriuo atveju visuomet turime laikytis žmogaus teisų, tam, kad nepakirtume mūsų piliečių pasitikėjimo savo demokratiškumu. Mm. O mes jau praradome nemažai pasitikėjimo dėl to, kad daug negalvodame įsitraukime į CŽV neteisėtą veiklą. Reikia atsisakyti tos veiklos, kuri pažeidinėja pagrindinės ES vertybės. Čia. Dabar Aldė vartu Sofinitvilt. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti senatoriai Feinstein už jos ryštą, už tai, kad ji e, paskelbė šią ataskaitą prieš pasikeitimus senate. Kaip sakė labai teisingai ponia Holmeier, e, tai atskiria demokratiją nuo diktatūros. Ir tas svarbiausias dalykas, kas daro takoskirą, yra atskaitomybė. Niekas pasaulyje nėra apsaugotas nuo tokių tendencijų. Mes vis tik tai skiriamės nuo e, kitų tuo, kad e, užtikriname atskaitomybę ir demokratijoje nėra nebaučiamumo. Uh, Visi, visos frakcijos turi reikalauti atskaitomės ir Europa turi. E, Įrodyti, kad yra švari, neturi sąsajų su visais šitais e, CŽV dalykais aš e, džiaugiuosi, kad galiausiai Lenkija pripažino savo dalyvavimą, bet yra kitų šalių daug. Nepamirškime, kad kai kurios valstybės narės yra artimos JAV e, sąjungininkės. Ir Italija, kaip pirmininkaujantie valstybė, kalbėjo kažkokias tai vos nebanalybės ir aš esu šokiruota. Jūs esate nuteisę 24 CŽV agentus. Ar jūs, kaip pirmininkaujantis šalis, reikalausite, kad JAV uh, tuos žmonės, tiksliau, jūs siekiate patraukti juos į teismą, ar jūs reikalausite, kad JAV juos išduotų? Uh, Pone Obama, mes negalime nusiraminti, kol visi, e, kurie yra atsakingi nusikaltę, nebus patraukti atsakomybėn. Dėl to mes esame demokratija, o kiti ne. Dar turiu kitą klausimą. Spaudoje skaičiau e, žvalgybos centro pareiškimą. Tai yra kažkoks e, neaiški, neaiški embrioninė ES slaptoji tarnyba ir tame pareiškime sakoma, neįmanoma nustatyti, ar e, žvalgyba, kurią gauna tas centras, žvalgybinė informacija gauta e, panaudojus kankinimus, atsiprašau, ar e, taip mes mokame, naudojame savo pinigus, naudojame informaciją, kuri galbūt gauta iš trečiųjų šalis, panaudojus kankinimus. Gal vadovas tos institucijos nežino to, bet mes turime žinoti, mes turime galiausiai sulaukti atsakymų apie tai, kaip veikia tas centras INSEN. Mes turime užtikrinti taip pat dermą priežiūrą šios struktūros. Ačiū. Ar pono Karimo klausimą pagal mėlyną kortelę atsakysite į tą klausimą? Taip, pirmininkė. Dėkoju kolegiai, kad sutiko su mano klausimu. Ar jūs sutinkate su tuo, kad tie žodžiai, kuriuos šiandien išgirdome iš tarybos, e, skamba labai maloniai, bet jie pasakyti per vėlai ir per švelniai pasakyta. 2005 metais aš šioje salėje kalbėjau ir tuo metu metu kalbėjau su pirmininkaujančia šalimi ir sakiau, kad neteisų sulaikymo centrai veikia Europoje, bet tuo metu niekas mums nebuvo pasakyta, nebuvo sakoma, kad kas nors bus tyriama. Tuo metu Britanija pirmininkavo. pirmininkavo e, Ministrų tarybai ir ministras kažką aptakiai tik tai pasakė, Ir ar jūs matote, kad kiekvienas ministras, e, užtikrinti reikia, kad kiekvienas ministras, kuris žino, kaip kas buvo, nebesislapstytų ir kad turėtų pasidalyti tokią informaciją su Europos parlamentu, jeigu ją turi. Taip, aš sutinku su jumis visiškai. Tarybai nepakanka, kad E, valstybių narių ministrai pasako tik tai apie įstatymo viršienybę, apie konvencijas, apie teisės aktus. Mes ir tada turėjome te, e, įstatymus, bet jų nesilaikoma buvo. Ne, jeigu kažkas, net ir vyriausybės, pažeidė įstatymus, jos turi būti patrauktos atsakomybėn. Aš visiškai sutinku su jumis. Labai ačiū. žaliųjų vardu pusantros minutės Konelį Ernst. Atsiprašau, Guė vardu. 500 e, puslapių, kur, e, kuriuose kalbam apie baisius metodus, e, kankinimus, imituojančius skandinimus, maitinimą per išeinamąją angą ir kitokius kankinimo būdus, matome, kad tai yra praktika, kurią naudoja diktatoriški režimai. Ir apie tai kalbama oficialioje ataskaitoje. Aš sveikinu tos ataskaitos paviešinimą egzistuoja konvencija prieš kankinimus. JAV yra pasirašiusi šią konvenciją. Kalbame apie baisę situaciją JAV e, dėl viešosios moralės. Ir tai turi baisių pasiekmių. Praktika, metodai, kurie e, kenkia žmogaus e, rūmui, turi būti pasmerkti. Reikia uždrausti kankinimus visame pasaulyje. Ir aš sveikinu tai, kad Grego Gizi iš Bundestago oficialiai padarė tam tikrus pareiškimus oficialiai apkaltino e, JAV valdžios institucijas. Mes turime pasmerkti e, tokius kankinimo e, pasireiškimus ir reikalauti, kad būtų nutraukta tokia praktika. Ačiū dabar Eva Žoly Žalių vardu. Dėkoju pirmininkė. Gerbiamas valstybės sekretorio, komisijos nariai, gerbiami kolegos. Gerbiamas komisijos nariai, kai vyko jūsų klausimai parlamente, jūs e, mane nustebinote pasakydamas, kad nesusipažinęs esate su šiuo klausimu. Ir e, dabar matome, kad yra visai kitaip. Matome kad paskelbta ataskaita 600 puslapių, bet nieko ten nėra. Yra tik tai patvirtinimas to, apie ką mes galvojame, apie tai, kad, pavyzdžiui, ir Europos Sąjungoje veikė tokie sulaikymo centrai, e, kuriuose buvo vykdomi kankinimai. Reikia, kad žvalgybos institucijų veikla būtų labai griežtai kontroliuojama, prižiūrima. Ir Tokiu būdu bus užtikrinta, kad žmogaus teisės nebus paukotos neatsakingai kovojant su terorizmu. Ši ataskaita ragina, kad iš naujo mes susitelktume, kad užtikrintume tartotiniu mastu tikrąjį teisingumą. E, mes e, turime galvoti, e, turime būti drąsus ir Europos Sąjungoje tam tikri vadovai tiesiogiai bendradarbiavo gyvenant šią programą. Mes turime užtikrinti skaidrumą, turime veikti. Europos Sąjunga ir valstybės narės turi e, prisimti atsakomybę ir leisti imtis teisminio tyrimo parlamentas taip pat turi tęsti savo darbą, turi ieškoti e, tiesos, turi užtikrinti skaidrumą, kad mes žinotume, e, kaip iš tikrųjų viskas buvo. E, pirmiausiai e, Lybė turi imtis veiklos, Lybė komitetas. Negalvokite, kad e, šeštas ir septintas Europos Sąjungos straipsnis e, turi būti paprastai taikomas, nes turime galvoti ir apie tam tikras sankcijas, tam tikras nuopautas ir turime galvoti apie tai, kad mūsų demokratinėse santvarkose egzistuoja tam tikros vertybės, vertybių sistema. Jeigu mes e, e, nesivadovausime tuo, mes tarsi pasiduosime teroristų logikai. Mes turime nepadėti teroristams priešingai. Tai yra verty, kova už mūsų vertybės ir mes turime sustiprinti tą kovą. EFDD frakcijos vardu pusantros minutės Laura Ferrara. Ačiū pirmininkė. Yra du aspektai susiję su Senato e, ataskaita apie kuriuos reikėtų pagalvoti. Pirmiausia, svarbiausias dalykas yra savikritika JAV demokratinių institucijų savikritika tokiais jautriais klausimais, kurie yra praktiškai valstybinio saugumo klausimai. Negalime liautis visgi kalbėję apie tai, kad reikia smerkti bet kokį žmogaus teisų pažeidimą. Bet koks žmogaus teisų pažeidimas yra visiškai nepripa... Ne, juo negalima taikstytis. Tie, kurie bandė e, pateisinti kankinimus, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kalbėtoja tęsė negalima nei karo, nei taikos metu niekaip pateisinti kankinimu, nes e, kankinimai ne tik tai pažeidžia e, žmogaus teisės integralumą, niekada kankinimai negali tapti instrumentu ieškant e, tiesos. Senato e, patiktas dokumentas e, atskleidžia, kiek buvo įvairiausių pažydimų padaryta ir dabar pra, šitame dokumente, kurios smulkiai aprašyta, kokiu buvo imtasi e, kankinimų, nėra kalbama apie patraukimą baudžiamojo atsakomybę tų atsakingų asmenų. E, ES mažai pasakė apie tai, kiek jos valstybės narės dalyvavo CŽV veikloje. Pirmininkas vėl nutraukė kalbėtoją. Kiekviena valstybė narė turėtų atlikti skaidrų tyrimą, kad nebūtų e, jokių. E, kad viskas būtų skaidru. Pirmininkas sako, gavote tik tai pusantros minutės, kalbėkite tik pusantros minutės. Toliau, ponė Kristina Morvai, irgi pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, kolegos. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas taip pasibaisėjo, jaučiasi toks priblokštas jav žmogaus teisų pažeidimų. Šį kartą tai yra kankinimai ir neteisėti sulaikymai be teismo proceso. Prieš kelis metus tai kalbėjome apie Edvardą Snaudaną, pasiklausimus ir panašius skandalus. E, taip pat kalbėjome ir apie nepilotuojamus lėktuvus ir žudimus, pasitelkiant tokius lėktuvus, civilių žudimus. E, jeigu taip supykome ant JAV, kodėl tai būtinai norime likti draugais su mm, Junktinėm Amerikos valstijom, Amerikos valstijom, nes e, mes einam ranka rankon e, su šita šalimi, e, bandome susidėrėti dėl laisvos prekybos susitarimo, beje, už uždarų durų ir politinė prasme Europos Sąjunga visada reaguoja į bet kokius JAV pakurstimus ir tai liktai Europą nustumia į šaltą į karą, o tas karas gali net persikelti, per, per, pavirsti tikrų karų su Rusija. Jeigu nepatinka JAV žmogaus teisų pažydinėjimai, džiaugiuosi, kad nepatinka, tai gal pasirinkime geresnį draugą, ne JAV ir pavyzdžiui ginkime Vengriją, mano šalį ir visą likusią Europą nuo šalto, gal net ir karšto karo. Dėkojom poniai Morvai. Dabar asmeniai pasisakymai, aš būsiu griežtesnis laiko prasme, nes sąrašas pasisakančiųjų labai didelis, ilgas. Kristianas Prėda, dvi minutės. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea folosirii torturii de către CIA e, e un subiect Ačiū, ponė pirmininkė. Sišavė naudojami kankinimai yra e, dalykas, dėl kurio e, išsiskyrė nuomonės e, JAV ir kitur. Senato ataskaitoje dar kartą patvirtinta, kad net ir Amerikos politikai nesutarė šio klausimu. Demokratai ir uh, ir respublikonai e, turi skirtingas nuomonės dėl šios ataskaitos. Pavyzdžiui, ar joje atspindėti tikrai faktai. Toliau, ar pavyzdžiui, taikomi metodai buvo tinkami ir ar vertėjo viešinti tokią ataskaitą, susijusią taip glaudžiai su saugumo klausimais. JAV buvo kalbama apie visus šiuos klausimus ir niekas dar nežino, kaip į juos reikia atsakyti. Asmeniškai aš norėčiau pabrėžti, kad man yra ar priimtina Makeino pozicija. Jisai reikalavo, kad ataskaita būtų paviešinta ir jisai kritikavo CŽV naudojamus e, e, metodus. Aš manau, kad jo pareiškimas iš tikrųjų buvo išmintingas. Jisai pasakė, aš cituoju, mes elgėmės neteisingai, padarėme klaidų, turime jas ištaisyti ir daryti viską, kad jų ateityje nebekartotumėme. Citatos pabaiga. Bet e, nereikėtų pamiršti, kad ataskaitoje nurodyti faktai e, ar įvykiai jau buvo sustabdyti Jie priklauso praeičiai. Prezidentas Obama nutraukė tardymo programą. Nepamirškime to. Labai svarbu, kad politikai sugebėtų tinkamai įvertinti savo veiklą ir padarytas klaidas. Dėkuoju toliau Birkit Zipel. Iš tarybos pasisakymų galėjo susidaryti įspūdis, kad čia pas mus viskas yra gerai, viskas yra tvarkoj, bet iš tikrųjų taip nėra. Tie tardymo metodai yra gėdingi ir ES prie jų prisidėjo. Jie pažydinėja bet kokią tarptautinę teisę ir CŽV tai visiškai nerūpėjo. CŽV ir ES nes tai buvo teigiama galima gauti vertingos informacijos tam, kad galima būtų veiksmingiau kovoti su terorizmu. Bet tai vėlgi nėra tiesa. Kankinimai nėra būdas kovoti su nusikalstama veikla. Kankinimai tai yra nusikaltimas. Tai yra nusikaltimas, kuris pakerta mūsų pagrindinius principus. Žmogaus orumas. Štai apie ką mes turime kalbėti. Štai ką žlugdo kankinimai. Mums reikia suvokti, kas įvyko. Ir reikia pradėti apie tai kitaip kalbėti. Kitaip ateityje mes, tai, mes ir toliau smurtu reaguosime į smurtą, pažeidinėdami e, tarptautinio humanitarinę teisę. Jokiomis aplinkybėmis negalima griebtis kankinimų suimtųjų atžvilgių. Gėda Europai, kad mes nepastebėjome tai, kad e, neteisėtai suimti asmenys buvo gabenami į varias Europos šalis, kad jie buvo tardomi e, neaiškiamis sąlygomis. Dar 2007 metais Europos parlamentas pareikalavo, kad mums būtų pateikti paaiškinimai, tačiau niekas į tą prašymą nesureagavo. Žmonės yra grobiami, slapta buvo nugabenami kažkur į kažkokias vietas ir tenai kankinami. Visuomenė apie tai sužinojo tik tai praeitą savaitę. Praeitą savaitę e, Rumunijos parlamentai, e, Lenkijos Rumunijos parlamentai padarė savo pareiškimus apie galimą dalyvavimą. Aš manau, kad mes visi dalyvavome šioje veikloje. Šioje veikloje, kuri šiurkščiai pažeidinėja žmogaus teisės ir žmogaus orumą. O kai neužtikrinamos šios vertybės, tai kenkia visiems mūsų, e, visų mūsų interesams. Tai kelia grėsmę demokratijai. Mes, teisėkuros institucija, turėtume pasipriešinti tokią veiklą ir aš tikiuosi, kad komisija mus parems. Vielen Dank für das präzise Einhalten der Redezeit. Für eine Minute hat jetzt das Wort der Kollege. Labai ačiū, labai ačiū, kad uh, e, laikytės jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar Krasondemski. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Lenkijos teritorijoje galėjo vykti kankinimai. Uh, Lenkijos visuomenė pasmerkė tai, nors kai kas bando tokią praktiką pateisinti. Sulaikymo centruose e, buvo įtariama, kad buvo nužudyta tūkstančiai žmonių. Šiandieną atvirą laišką paskelbė e, visuomenės veikiai, kurie smerkia tokią praktiką. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie dvigubus standartus ir apie tarpusavio pasitikėjimą tarp sąjungininkų. CŽV nevykdė tokių e, tardymų JAV teritorijoje, nes laikėsi JAV įstatymų. Tačiau Lenkijos įstatymų nesilaikė ir tie, kurie buvo valdžioje Lenkijoje, neatsižvelgė į Lenkijos suverenumo klausimą. Apmaudu, kad buvo piknaudžiaujama mūsų pasitikėjimu ir nebėra JAV įvaizdis toks pozityvus. Dėkuoju dabar Cecilija Vikstrom pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė. E, galima sakyti, tik tai baisu, kalbant apie tokius nežmogiškus, nežmoniškus kankinimo metodus, kuriuos naudoja CŽV. Pasišlikštėtinas toks yra žodis, kuris gali apibūdinti CŽV vadovus, e, bandančius nusimesti kaltinimus. Tai, kas nustatyta, primena mums, kad egzistuoja nebaudžiamas e, dėl daugybės nusikaltimų baisių prieš uh, E, žmogiškumą. E, viskas pateisinama vidaus saugumo dalykais jav. Bet e, paaiškėjo taip pat, kad tie kankinimų metodai neduoda jokios naudos, jie yra beverčiai. Dar kartą reikia pabrėžti, kad negalime taikstyti su kankinėmis jokiomis aplinkybėmis. Tarptautinis draudimas e, kankinti turi būti taikomas visur ir visiems. Šalys kaip Švedija, e, Junktinė karalystė, Italija, Rumunija, sakoma, bendradarbiavo su CŽV pagal slaptųjų skrydžių programą be jokių garantijų. Švedijoje CŽV galėjo e, atvežti lėktuvais į Švediją žmonės, e, nebuvo užtikrintas žmogiškumas ir reikia dabar tuos, kurie įvykdė nusikaltimus, e, teisti ir reikia reikalauti atskaitomybės. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės e, sistemą iš pono Arnot? Ar jūs sutinkate su manimi, kad kankinimai yra nemoralūs, neteisėti ir juos reikia pasmerkti. Ar jūs taip pat e, sutinkate su tuo, kad e, karinį tikslingumą taip pat reikia deramai ištirti? Ponas Collins yra sakęs, kad uh, mes nebegalime vykdyti taktinio, e, taktinių apklausų dėl to, kad buvo sugriežtinti teisės aktai, bet mes dėl to praradome e, savo operacinius pajėgumus. Pirmininkas, jūs kalbate taip greitai, kad vertėjai nebespėja išversti. Norėčiau, kolegos, priminti jums kalbėti tokiu greičiu, kad būtų galima suprasti visiems tai, ką jūs sakėte. Ar jūs supratote klausimą? Ne, sako ponė Vikštrom. E, Ma. Bet jūs galite atsakyti į dalis klausimo, į tas dalis, kurias supratote. Noriu pasakyti, kad metodų technikos brutalumai negali būti priimtini ir e, Visi ES turi susitelkti ir išsiaiškinti tiesą, kas atsitiko jūsų šalyje ir mano. Mes turime dabar tą pasakyti ir turime nutraukti nebaudžiamumą net ir Europoje. Thank you very much. The next speaker... Toliau pusantros minutės Martina Anderson. Ačiū. Senato ataskaita apie CŽV tardymo metodus E, rodo, kad Amerikos administracija leido kankinimus. Deja, tai nenaujo. Britanijos vyriausybė naudojo penkis metodus e, prieš 40 metų, prieš 14 airių. Ir Europos žmogaus e, teisų teismas nagrinėjo šią bylą. Tai buvo 78 metais ir tai buvo pirmas toks atvejis Airija prieš Jungtinę karalystę. Teismas e, nusprendė, kad e, penki kankinimo metodai e, buvo nežmogiškas ir žeminantis elgesys, bet ne kankinimas. Ir Irake, Afganistane, Gvantanamo įlankos kalėjime tokie metodai buvo taikomi, kai žmonės buvo tardomi jiems užrišus akis. Mes E, turime prisiminti tuos 14 žmonių, kuriems buvo užištas akis, jie iš tikrųjų buvo kankinami ir vyriausybės vadovai e, tai leido. Lordas Carringtonas tuo met buvo e, Junktinės karalystės gynybos ministras. Ir vėliau šis atvejis buvo gražintas į Europos žmogaus teisų teismą ir buvo pripažinta, kad vis tik tai Britanija uh, įvykdė nusikaltimą, jį vykdė kankinimus. Ir taip pat e, reikia e, užtikrinti, kad buvo, būtų už tai atsiprašyta ir ją vyriausybė tą patį turi padaryti. People... Leiskite priminti, kad reikia kalbėti tuo klausimu, kuris yra darbo atvarkėje. Judith Sargentini, minutė. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu į temą. CŽV kankinimai. Senato pranešimas. Tai yra lik alarmas Europos Sąjungai. Džiaugiuosi, kad taip įvyko, nes žaliųjų frakcija per pastaruosius mėnesius nekarta bandė E, šį klausimą iškelti į debatus, nes yra valstybių narių, kurios buvo įsivėlusios į e, kalinamų asmenų perkelimą e, ne JAF teritorijoje, bet kažkodėl vis tiek šitie, šitos temos būdavo pakišamos po kilimu. Ir dabar šiandien man šitos diskusijos atrodo lyg nauja pradžia, lyg nauja galimybė. E, sukurti tyrimąjį komitetą ir išsiaiškinti, kiek ES buvo įsivėlusi. Konstantinas Papadakis, minutė. E, CŽV kankinimai yra e, nepriimtini. JAV slaptosios e, tarnybos turi labai ilgą istoriją įvairiausio E, šaltakraujiškų žudimų ir kankinimų istorija. ES visada gina žmogaus teisės. E, Europolas, Eurojustas, bendrojų e, išorės politika, visa tai yra pagrindinės mūsų temos. Mes esam partneriai su JAV, bendradarbiavame daugybėje sričių kaip sakiau, įvairiausius srityse mes bendradavome su JAV, o jie mums pasiklauso mūsų telefonų ir mus stebi ir vykdo tokius nežmoniškus kankinimus. E, tai rodo tikrai kapitalizmo veidą, e, neturtingų silpnų žmonių išnaudojimas, kai jie negali visko paimti savo rankas, bet mes turime jėgų e, šitą situaciją pakeisti. Kolega Elmanas Brok, Elmaras Brokas dvi minutės. Gerbiamame pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos nary. E, JAV senatas padarė milžinišką darbą paviešindami e, šį pranešimą. Tai rodo, kad kad JAV padariusi klaidas, klaidų imasi veiksmų, kad būtų tos klaidos ištaisytos. Būtent nu, taip ir skiriasi, tuo ir skiriasi demokratija nuo e, diktatūros. Nepamirškime, kad ši procedūra nėra teisiškai priimtina. Tokia uh, kankinimų praktika yra ne, nežmoniška, nehumaniška, ją reikia kritikuoti. Aš pats lankiausi Guantanamo kalėjime ir aiškiai pasakiau, kad ten taikoma praktika yra nepriimtina, kad, jos, kad ji pažydžia tartautinę humanitarnę teisę. E, tačiau. E, nebandykime visko išpūsti ir pasakyti, kad JAF yra praktiškai didžiausia žmogaus teisų pažeidėja. E, JAF teritorijoje buvo atli, įvykdyti patys žiauriausi teroristiniai išpoliai. Ta irgi reikia paminėti. Neleiskime e, saugumo ir laisvės pusiausvyros E, pastumti tokia linkme, kad turėtumėm, jaustumėmės turi teisę pažydinėti žmogaus teisės. Ir dabar ta pusiausvyra JAV vėl yra bandoma atstatyti. Padėkime atstatyti šitą, pro, šias proporcijas, šią pusiausvyrą. Ir dar kartą norėčiau padėkoti Feinstein už ataskaitą, už tai, kad ją išdryso paviešinti ir tuo JAV skiriasi nuo e, diktatoriškų valstybių, kurių pilna pasaulyje. Tikrai yra ko pasimokyti iš JAV. E, kolega Pet kelia žalę, e, atsiprašau, mėlyną kortelę. Pone Pet, žodis jums. E ma jagan härra brokki seisukohti selles küsimuses ja mul on küsimus. aš pritariu uh, pono broko nuomonį bet turiu klausimą kokią riziką mato ponas brokas kovojant su terorizmu ar matote galimų neigiamų pasiekmių, kovos su terorizmu neigiamų pasiekmių iš šios ataskaitos? Pavyzdžiui, vakar Pakistane vyko labai baisus įvykiai. Ką Jūs manote apie tai? Kaip sakiau, į reikia nepamiršti, kad yra kovojama su terorizmu, bet net ir kovant su terorizmu negalima e, pažinėti žmogaus teisų. Taigi mes smergėme tą praktiką, bet turime į viską žiūrėti, į viską žiūrėti kontekste. Pirmininkas sako, e, dar ponė Intfeld ir kolega Kant kelia melinasias korteles. E, jeigu jūs e, sutinkate, abi jos pasisakys ir tada jūs e, iš karto atsakysite į abi mėlynasias korteles. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad kolega Brok, pas, Brokas pasmerkė e, kankinimus, bet jis vis tiek bando pasakyti tam tikros aplinkybės, galima suprasti ir taip toliau. Bet ponia Brokai, net jeigu įmanoma suprasti tam tikrom aplinkybėm, visgi tiek metų prabėgo, žmonės turėjo būti patraukti bažmono atsakomybę, e, atvesti prieš teismą ir to nebuvo padaryta. Ir šiandien e, JAV sugebėjo įkalinti žmonės, kurie, kurie atskleidė tokią informaciją, pavyzdžiui, kaip Kirijakų. Ar nematote, ne, nepritarėte, kad iš tikrųjų buvo labai daug laiko ištaisyti tas klaidas, apie kurią jūs kalbat? Kurią atsikalbat? E, pone Brokai, ačiū už pasisakymą. Mes esame geri JAV draugai. Ar neturėtumėm dabar paprašyti uždaryti Guantanamą? Ačiū. Dar vienas klausimas, kolegė Ernst. E, Pane Brokai, jums primen, pritariu daugybė, dėl daugybų dalykų, daugybės dalykų, bet noriu paklausti, ar nematote, nemanote, kad čia reikia ir teisinių pasiekmių, teisinių priemonių reikia imtis ir patraukti baudžiamą atsakomybę e, tuos žmonės, kurie atsakingi už tokius žmogaus teisų pažeidimus. Pirmininkas, ačiū. Ponui Brokui vieną minutę atsakyti visus e, tris klausimus, prašom. Taip. Tai buvo klaidos padarytos praeitįje, reikia jas taisyti, Taip, teisinių priemonių reikia imtis, e, jeigu galima nustatyti kaltuosius, bet vis tiek tą pasakydamas aš neatsiminu to, ką pasakiau prieš tai. Tai, kad reikia imtis teisinių priemonių ir kad reikia uždaryti Gvantanamą, aš jau prieš 18 e, metų sakiau, visą laiką mano tokia nuomonė buvo. E, bet nepamirškime to konflikto kurios šalis norėtų priimti e, kalinius iš Guantanamo. Vos kelios šalis sutiko e, priimti tuos asmenis savo teritorijoje. Taip, žinoma, reikia imtis teisinių veiksmų, bet negalime tiesiog būti užliuliuoti ir pamiršti šitą, šitą temą. Ačiū. Ponas Moraeš. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, kurį visiškai teisingai pasakė ponas Brokas. Mes dviese buvo, iš tikrųjų buvom susitikę su ponia Diana Feinstein ir tuomet jie elgėsi labai drąsiai, taip buvo tik pradėtas tyrimas. Po to jai buvo daromas didžiulis spaudimas. Ir mes visi turime suprasti, ir panas Kovalio tam pritars, kad mes 2008 metais parengėme savo pranešimą, savo rezoliucijas dėl dėl nelegalios čia žvėjų veiklos ir mes tuomet naudojame tik tai antrinius informacijos šaltinius ne tuos, kuriuos nagrinėjo e, Senatas, bet net ir tuomet mes įsiaiškinome, e, kad e, buvo naudojami brutalūs metodai. Ir šis parlamentas darė didžiulį spaudimą tam, kad mūsų nacionalinės vyriausybės taip pat paspaustų ir savo atsakingas tarnybas ir kad būtų atlikti tyrimai. Ir tuomet mums dirbti buvo tikrai labai sunku. Ir kokios yra mūsų išvados. Jas įvardėjo respublikonas senatorius Makeinas. Jį taip pat savo metu kankino. Ir jis žino, kas yra kankinimai, o kas yra bruta, brutalus tardymo metodai. Ir jisai pasakė, kad tie taikomi sugriežtinti tardymo metodai buvo tikrai neprimtini. Bet e, kas yra svarbiausia, jisai patvirtino, kad jie nedavė jokios vertingos informacijos. Ir tai yra žmogus, kuris puikiai žino, kad e, žvalgybą reikia tikros, geros informacijos, o ne e, bet kokios kankinimais išgautos informacijos. Šiandien dar Guantanamo kelėjame laikomi yra žmonės jie turi būti išlaisvinti, o juos tenai laiko ir kankina. Ir tai, istorijos pabaigos dar mes nematome. Mes kalbame apie savo piliečius, ES piliečius, kurie vis dar tūno kalėjime, kurių neišleidžia į laisvę. Mes norime, kad jie būtų mums sugražinti ir kalaujame. Dėkuoju. Ar jūs atsakysite į pono Kan klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Prašau. Mikrofoną įsijungite, prašau. Ačiū. Aš norėčiau paklausti tų narių vardų, kurie čia nebuvo 2006 metais. Jūs sakėte, kad uh, mes buvome išteisinti 2006 metais. Kodėl jūs tą sakėte? Aš norėčiau padėkoti Klaudijo Favai, jisai buvo mūsų tyrimo komiteto pirmininkas. Jis, jisai e, anksčiau yra dirbęs Italijos parlamente ir tiems parlamentarams dirbti buvo labai sunku. Ir tyrimas dėl ešelono, e, tyrimas dėl masinės e, piliečių sekimo programos ir dėl neteisėtų siuntųjų perdavimo, visi tie tyrimai aiškiai parodė, kad panašus veiksmai, panaši veikla nėra tinkamai prižiūrima parlamento iš parlamento pusės. Ir būtent dėl tos nepakankamos parlamentinės kontrolės ir vyksta tokie baisus dalykai, bai, tie baisus kankinimai, apie kuriuos rašoma Senato ataskaitoje. Ir todėl mes norėtume paraginti naujus parlamento narius domėtis tais dalykais, apie kuriuos mes šiandien kalbame. Dėkoju. Pone Karim. Ačiū, ponė Pirmkė, aš norėčiau padėkoti Klodui Morais už jo nuveiktą darbą. Jis dirbo daug metų. Pone Morais, Norėčiau paklausti Jūs, vienas iš svarbiausių, sudėtingiausių iššūkių, sunkiausių trimo dalių buvo gauti informaciją iš mūsų nacionalinių vyriausybių. Ar Jūs esate tikras, kad mes gavome visą mums reikalingą informaciją iš tų nacionalinių vyriausybių? Ir jei ne, tai tuomet kaip mes galėtume būti tikri, kad ne vienas mūsų pilietis ateityje nebus kankinamas? Taip, aišku, ne visą informaciją gavo. Dėl to mes ir kalbame, kad ponia Feinstein yra nepaprastai drasi moteris. Kai mes su Broku su ją susitikome, mes matome, kad ji yra nepaprastai drasi. Mes buvome Europos parlamento nariai ir tuo metu mes tyrėme įtarimus dėl nelegalių suimtųjų gabenimų čia Europos parlamente. Ir mes turėjome palaikyti ryšius su savo nacionalinėmis vyriausybėmis tirtų jų veiklą. Ir be abejo, jie ne visą informaciją mums patekė, bet mes vis tiek turime dirbti ir turime reikalauti, kad ta informacija būtų mums pateikiama. Kartais jie ateina pas mus per antrinius e, šaltinius. Bet galiausiai, vienai per kitaip, svarbus faktas lieka tas, kad dar kalėjime laikomi yra e, nekalti ES piliečiai ir juos privalu išlaisvinti. Ir visas Europos parlamentas turėtų atstovauti jiems. Dėkuoju, ponas Henkel. Turit vieną minutę. Jau seniai bendradarbiauju su Amnesty International organizacija ir mane, kaip ir visus čia esančius, e, tikrai e, e, sukrėtė tai, ką aš sužinojau. Bet nepamirškime, kad visą tą informaciją, vis, vi, visus tuos faktus paskelbė patys amerikiečiai. Ir jie dabar kalba apie savo buvusios vyriausybės veiksmus. Jie juos vertina. Būtų taip pat gal ir labai gerai, jeigu mes galėtume aptarti, kaip elgėsi Rusijos slaptosios tarnybos, bet dėja tokios diskusijos vargu ar sulauksime. Kai galvojame apie žmogaus teisės, turime prisiminti praeitų metų ataskaitą. Kai aš, aš ją skaičiau, mane nustebino tai, kad dauguma žmogaus teisų pažeidimų nėra padaroma JAV vyriausybės. Ir būtų labai gerai, jeigu mes galėtume lygiai taip pat intensyviai ir nuodugniai tirti kitų vyriausybių žmogu, vykdomus žmogaus teisų pažeidimus. Dėkuoju, Angelika Milinar. Ačiū, ponė pirmininkė, kirpiamasis komisijos nariai. Mes gal nekalbame apie naują dalyką, tačiau visi atrodome šiek tiek nustebę. CŽV pradėjo kankinti žmonės dar 2001 metais, o 2006 metais mes sužinojome, kad ši agentūra buvo atsakinga už nelegalius asmenų grobimus ir jų gabenimą į kitas e, šalis. Nepaisant to, kad tai buvo, kad tai buvo pažydinėjimas žmogaus teisės, buvo sukurtas užburtas ratas, nes taip e, teroristai buvo skatinami dar aktyviau dirbti. Senatas paskelbė savo ataskaitą ir dabar mes turime atvirai pradėti kalbėti apie tai, kas vyksta ES viduje. Valstybės narės nėra nekaltos, kaip ir sakė Sofija Intvelt ir Cecilija Vikstrom. Daug valstybių narių žinojo apie CŽV e, metodus. Kai, kurio, kai kurios valstybės narės palaikė tokius veiksmus arba e, tylėjo apie juos. Jau buvo minėta, kad Lenkija prisipažino apie tai žinojus. Aš manau, kad mes, o kitos dar tyli, aš manau, kad mes turime pasie, pasiekti JAV pavyzdžių ir atlikti nuodugnų tyrimą. Jei to nedarysime, tikrai būsime neverti ES vardo. Aš norėčiau paraginti atlikti išsamų tyrimą tam, kad galėtume išsiaiškinti visą informaciją apie valstybių narių dalyvavimą kankinant CŽV suimtuosius asmenys. E, e grupė. Dėkuoju. Toliau. Kristokonos Kostas GUE atstovas. Nežmogiškas elgesys, kuri taikė Bušo administracija veikusi CŽV, įrodo, kad nesilaikoma žmogaus teisių. matome, kad jav daugelis politinių jėgų panašiai elgesi. Daugybę metų buvo prašoma parengti ataskaitas apie žmogaus teisų patį trečiosiuose šalyse, tačiau tuo pačiu metu jie patys e, pažeidinė 94 metų konvenciją prieš e, kankinimus ir mes, atrodo, nelabai tuo domimas domisi, do, dom, domės, mes e, pasisakome už žmogaus teisės, bet dažnai jas ir trypėme, e, taikydami taupimo programas. Ilgalaikis nedarbas, žmonės e, neturi pinigų, neturi kuo apsišildyti namų, neturi kuo, už ką gydytis, tai yra ekonominis kankinimas ir tai yra Europos žlugdymas. Dabar ponas Žanas Lamber, vieną minutę prašom. Aš kaip ir kiti sveikinu e, Senato ataskaitą, bet apgailestauju, kad e, politinės partijos ne, ne visos politinės partijos dalyvavo politinėme procese. Matome, kokie liko randai e, po viso to ir e, kolegos, yra kolegų šiame parlamente, kurie yra patyrę kankinimus. E, prisiminkime tuos e, žmonės, kaip kad Šakad Amar, kurie tebėra Gvantaname. Jis buvo kankinamas Bahrame, bet praėjo 12 metų ir jisai tebėra Guantanamo kalėjime, nors 2007 metais buvo pasakyta, kad jis gali grįžti į Junktinę karalystę, kad vėl galėtų gyventi savo žmoną ir vaiku. Ir dvi demokratinės valstybės jau patvirtino, kad jis gali grįžti, tai kodėl jis dar tebėra Guantaname? E, dėl kankinimų mes reikalavome, kad būtų laikomasi žmogaus teisų kitur pasaulyje, bet išgelbėsime savo reputaciją tik tada, kai tie, kurie yra nusižengę, bus patraukti atsakomybėn. E, Dėkuoju. Dabar Dženliuka Buonano, vieną minutę prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš Noriu pasakyti, pasakyti kad CŽV teisingai elgesi, skirtingai nuo kolegų kalbų. Mes turime prisiminti pirmųjų metų rugsėjo 11-ąją. E, New York'e buvo nužudyta e, tūkstančiai žmonių, Pakistane matėme, kad nukirstas galvo žmonėms, kas įvyko Australijoje. Mes e, turime sustaikyti su to, kad kankinimai turi egzistuoti, nes tie, kurie imasi smurto, yra žvėrys, teroristai, žmonės, kurie taip elgesi, yra žvėrys. Su teroristais reikia kovoti. Guantanamas turi išlikti atviras. Mes turime kovoti su jais. Jeigu jie kirs, nukirstų galvą jūsų vaikui, jūsų giminėms, ar jūs tą patį kalbėtumėte? Pasižiūrėkite į islamo teisę kuriame teisėje sakoma, akis už akį, dantis už dantį, Jėzus pakeitė tai prieš tūkstantį metų. Bet islamas yra smurtinė religija ir mes esame veidmainiai, Europa e, elgesi veidmaitiškai, kaip pavyzdžiui e, dėl Palestinos. Šeši milijonai žuvusių ir mes kalbame apie Palestiną. Jums, e, ponė Spinelį, noriu pateikti klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Ar mano kolega supranta, ar jis suvokia, kad jis savo žodžiais netiesiogiai užsipuolė pagrindinės žmogaus teisų hartijos straipsnius ir ES žmogaus teisų hartiją. Jis pasakė tam tikrų dalykų, kurie yra visiškai neprimtini šiame kontekste. Europos parlamentas yra demokratinės Europos parlamentas. Mes pasisakome prieš kankinimus. E, žudikai nevadinami žvėrimis. Ar jūs suvokėte, ką jūs ką tik pasakėte? Ar jūs norėtumėte atsakyti? Taip, žinoma. Man patinka tie plojimai veidmainiški, kurius tų, kurie čia sėdi savo šiltai ir nekovoja už demokratiją ten, kur reikėtų už ją kovoti. E, tie, kurie įvykdo nusikaltimus, aišku, negali tikėtis, kad bus maitinami šampanu ir ikrais. Bet mes turime taikyti tam tikras priemonės, nes kitaip negalėsime kovoti su terorizmu. E, Italijoje taip pat mes e, kovojame su teroristais. Jie buvo e, pasodinti kalėjimą, bet reikėjo užtikrinti, kad jie e, prisipažintų dėl tam tikrų dalykų. Noriu pasakyti, kad amerikiečiai elgėsi teisingai ir jeigu kiti taip darys tam, kad kovotų su islamo terorizmu, tai tai yra gerai, nes mes turime atsikratyti tokiais žmonėmis. Ačiū, ponas Koelio. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor... Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas e, tarybos atstovė, darbas e, komisijos atstovė. 2006-2007 metais parlamentas gilinosi į šį klausimą, aš pirmininkavau tam, tai komisijai ir tada buvo sakoma, kad tiesiog neįmanoma, kad tokia demokratinė valstybė kaip JAV būtų atlikusi tokius nusikaltimus. JAF institucijos e, atmetė tokius kaltinimus, jie melavo. Šeštų metų e, rugsėjį e, Džordžas Bušas, kuris tuo metu buvo JAV pirmininkas, visam pasauliui pripažino tą neteisėtų perkelimų programą ir jisai pripažino, kad egzistuoja slapti kalėjimai, kad kalinami asmenys e, be teismo, bet nepripažino kankinimų ir vėlgi melavo, kaip dabar matome iš šios ataskaitos. Šioje ataskaitoje yra keturi svarbus dalykai. Pirmiausia, reikia turėti daug drąsos, kaip senatorė Feinstein. E, E, tik tai tikra demokratija gali pripažinti savo klaidas ir užkirsti kelią tam, kad jos pasikartotų ateityje. Antra, negalima e, nutilėti tiesos. Jeigu nutilėsime tiesą, nesitikėkime, kad tiesa pati išaiškės, ypač jeigu valstybės, e, vyriausybės užkerta tam kelią valstybės paslaptis negali būti aukštesnė už nepažeidžiamas pagrindinės teisės. Parlamentas turi toliau dirbti tam, kad būtų išaiškinta, kas įvyko ES. Trečia. E, tikslas nepateisina, tik priemonės, e, tikslas nepateisina priemonių. E, Tartu, kankinimai yra žmogus teisų pažeidimas ir jie netgi nėra veiksmingi, kaip matome iš šios ataskaitos. E, demokratinės kontrolės deficitas e, matomas tokiuose agentūrose kaip CŽV. E, turi vykti ta demokratinė kontrolė ne tik tai JAV, bet ir Europos Sąjungoje. Ačiū. Melinosios kortelės procedūra. Ar priimsite klausimą? Pono Atred. Um... Pritariu tam, kas čia pasakyta. Jeigu vyksta kankinimai ir tokie baisūs dalykai, ar pritarsite man, kad nebūtų gerai, jeigu visą tai baigtųsi tiesiog pasmerkiant, paukojant konkrečius pareigūnus, kurie tai atliko, nors iš tikrųjų tikrieji kaltininkai yra politikai, kurie davė nurodymus, o jie nebus patraukti baudžiamojo atsakomybė, jie liks kaip ir išsisuks. Ar jūs sutinkate, kad tokia baigtis yra netenkinanti? Prašom atsakyti. Žinoma, visiškai jums pritariu. Tyrimas bus vertingas tada, kai nustatysime visus kaltuosius, ne tik tai tuos, kurie e, fiziškai vykdė tos kankinimus, bet ir tuos, kurie davė nurodymus. Be to, tik tai vykdė tyrimus, mes sugebėsime išmokti iš, iš savo klaidų ir nekartoti jų ateityje. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Josefui Weidenholzeriui dvi minutės. mes kalbame apie vertybės, apie vakarų e, pasaulio vertybės. Visos vakarų valstybės turime prisijimti atsakomybę tam, tikrose, tam tikromis aplinkybėmis reikia apriboti pagrindinės teisės. Rugsėjo 11 buvo e, pavyz, toks pavyzdys, reikėjo imtis apgalvotų priemonių, bet kad jo, jos turėjo būti veiksmingos. Jau tada bijojome, kad tos priemonės gali būti nepakankamai veiksmingos ir dabar iš šitos sąskaitos tai ir matome. Turime daugiau kontrolės, daugiau represijų, daugiau panašių dalykų. Ir kartais atrodo, kad ES irgi nori eiti tokiu keliu, nes mano, kad šitaip geriau e, apsaugos savo saugumą, bet tai nėra tiesa. Osama bin Ladenas e, pasiekė pergalės, nes JAV pasaulyje nuskambėjo kaip šalis, kuri negerbė teisių, kurioje neegzistuoja teisės viršienybė. Aš e, labai, aš tiesiog pritrenktas, kad Senatas paviešino tokį dokumentą, nes tai rodo, kad JAV nenori būti valstybė, kurioje negaliotų teisės viršinybė, o tai yra labai svarbu. Visgi negalime susitaikyti su tuo, kad amerikiečiai dabar tiesiog sėdės sudėję rankas savim patenkinti ir mes irgi neturėtume sėdėti sudėję rankas. Turime išsiaiškinti, kas įvyko ES valstybėse narėse. Jeigu čia buvo atlikti nusikaltimai, reikia patraukti baudžiamojo atsakomybėn visus atsakingusius asmenys. Tik tada galėsim padėti tašką. Pirmininkas, ačiū. Angel Džambaski, ECR frakcija, vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, atstovai iš tarybos ir komisijos, nėra jokių abejonių, kad paaiškėjus šiam faktam, faktam apie kankinimus, žeminant elgesį ir taip toliau, E, tai rodo, kad ta valstybė, kuri labiausiai giriasi ginanti e, savo piliečių ir šiaip žmogaus teisės, e, nuolatos jas trypia. Turi būti aišku, kad nėra jokio pateisinimo tokiems veiksmams, bet koks masinis žudikas gali taip pat elgtis. JAV visas pasaulis JAF yra skolinga pasauliui rimtą tyrimą, kai, kas ten atsitiko, kai buvo taip pažeisto žmogaus teisės ir tartautinė teisė. Ačiū. Ačiū. Ponas Ivo Vaigal iš Aldės frakcijos minutės pusė. Gospod komisar. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Pirmiausia, Aš norėčiau pasakyti, kad mane patenkino jūsų šiandienos pareiškimas ir jūsų patikti vertinimai. Kai stebėjome teroristų išpolį prieš pasaulio priekybos centrą 2001 metais, tuomet pažadėjome rodyti solidarumą JAV atžvilgių. Jį rodome ir iki šiol. Tačiau šiandien matome, kad keliami keli svarbus klausimai. Ir akivaizdu, kad JAV pakentė savo sąjungių Europos valstybių narių reputacijai. 166 šalis pasirašė konvenciją draudžiančią kankinimus. Tarp tų šalių yra ir JAV, todėl jie privalo laikytis šios konvencijos. Jei JAV nuspręs nusprendžia nesilaikyti konvencijos e, nuostatų, tuomet tarptautinės e, baudžiamasis teismas galėtų imtis veiksmų prieš JAV. Be to, tarptautinės e, baudžiamasis teismas gali išduoti arešto orderį tiems asmenims, kurie dalyvavo toje veikloje, neteisėto veikloje. JAF kol kas labai mažai padarė. Jie tik tai paviešino informaciją apie tai, kad jie pažeidinėjo tarptautinę teisę. Bet nepamirškime, kad Gvantanamo kalėjimas tebe veikia. Ačiū. Toliau kalbės Pablo Iglesijas. Gracias, Ačiū pirmininkė. E, per prievartą maitinti, neleisti miegoti, grasinti, kad išprievartausim jo, išpra, bus išprievartautojo motina ir visos kitos kankinimo priemonės yra tos, kurias sužinojame iš šios ataskaitos. Bėda ne ta, kad yra žmonių, kurie sugeba, gali padaryti tai kitiems žmonėms. Visą laiką bus šunų, kurie klausys savo e, šeimininko nurodymų, bet baisiausia, kad čia yra fašistų tarp mūsų, kurie gina tai ir netgi sako, kad yra demokratai, nes nešioja e, kaklaraišti. E, kai kurie ponai čia socialistų ir EPP e, frakcijos nariai dalyvavo, buvo vyriausybių nariai, kurie bendradarbiavo su CŽV ir prisidėjo prie tų kankinimų. Štai kur yra didžiausia problema, gerbiami ponai. Ačiū. E Ponas Korvin Mikė, neprisijungusiųjų. Demokratija yra daugumos tironija, o daugumai niekada nereikia nei laisvės, nei teisų, jai reikia saugumo. O norint pasiekti saugumo galima ir žudyti, ir kankinti, ir taip toliau. Norėčiau, kad komitetas sukurtų komisiją, kad būtų galima ištirti, kas įvyko e, Europos Sąjungoje, nes polici, e, Lenkijos vyriausybė viską neigia ir kitos valstybės neigia. Ir dabar dabar tie žmonės, kurie galėjo būti susiję, dirba parlamente. Ir mi e, ministras e, dėrėjosi e, su CŽV galėčiau daugiau papasakoti apie situaciją Lenkijoje, bet dabar nėra e, laiko, taigi siūlau, kad būtų sukurta tyrimų komisija. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ačiū. Pone Toliau žodis Daniel Būda, EPP frakcijos vardu, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. E, rugsėjo 11-osios išpoliai, paskui išpoliai Madride, Londone atskleidė, kad niekur negalime jaustis saugus ir kad teroristai gali e, smokti iš neaišku kur tai pakeitė viso pasaulio uh, žmonių gyvenimą, ypač jungtinių valstijų. Ir uh, pradėta pulti, ne tik gintis. Šiandien, uh, kadangi aktyvėja islamizmas, visuomenė yra su, supriešinama, iškyla uh, pavojus mūsų pamatinėms vertybėms. Kasdieną kas nors tampa terorizmo aukomis. Ir Naujausia tragedija atskleidė, kad tai yra susijęs su vidinėmis priežastimis mūsų žemynė. E, teroristai nepripažįsta valstybių sienų. Nereikia reikia bandyti suvokti terorizmo priežastis ir atsakyti klausimą, ką toliau daryti, kad šį reiškinį sustabdytume. Būtent todėl šio reiškinio perteklinis politizavimas niekam nenaudingas mes niekada nepasieksime sutarimo, niekada nepritarsime nežmoniškų metodų taikymą, taikymui siekiant išgauti informaciją. Toks metodas turi būti atmestas bet kokiamis aplinkybėmis. Reikia, nes tuomet tas, kas ieško teisybės, tampa taip pat kaltas. Reikia visais atvejais laikytis tarptautinių žmogaus teisų standartų ir išlikti budriems, siekiant apsaugoti mūsų piliečius, kad ir kurie bebūtų. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Gomeš. Socialistų ir demokratų frakcija, dvi minutės. Senato ataskaita patvirtina viską, ką sakė uh, parlamentas ir Europos taryba. Tačiau paaiškėjo naujų siaubingų detalių e, apie tai, kokius nusikaltimus vykdė CŽV ir apie slaptus kalėjimus buvo e, samdomi žmonės, kurie vykdė kankinimus. CŽV ir CŽV pavyko apgauti ir JAF ir pasaulio visuomenės nuomonę. Galbūt kai ką, kas buvo valdžioje Europoje, tai ir apkvailino, tačiau buvo ir tokių, kurie be, bendradarbiavo, bendrininkavo. Todėl parlamentui tenka užduotis e, išvardinti tuos, kurie už tai buvo atsakingi valstybėse narėse. Jie, tie žmonės atsakingi ne tik už kalinių gabenimą. Lenkijoje, Lietuvoje buvo kalėjimai. E, viskas, kas iki šiol buvo neigiama šiame parlamente, dabar turi būti pripažinta buvo kalėjimų ES teritorijoje ir valstybės, ES valstybės narės e, dalyvavo vykdančios nusikaltimus. Turi, nebaudžiamumas turi baigtis. Pirmieji skrydžiai 2002 lapkričio 11 buvo vykdomi e, gabenant nusikaltėlius į Gvantanamo kalėjimą ir beveik dar šimtą kartų CŽV rėmėsi bendradarbiavimu su Portugalija tokiais atvejais. Tai kasgi vyko? Buvo slaptas susitarimas, ar iš tikrųjų Portugalijos valdžia buvo apvailinta, ar, ar ji buvo bendrininkė. Turime ištirti, kaip uh, viskas vyko Azorų regione. Todėl su pykčiu ir gėda mes apie tai kalbame. Prieš keletą metų pradėjo aiškėti Tiesa, tyrėjai, teisės saugos institucijos bandė trukdyti, todėl Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi teisę pareikalauti vykdytų skrydžių sąrašų, skrydžių, kurie buvo vykdomi Guantanamą. ir kai kuriais atvejais nepavyko išsiaiškinti tiesos dėl to, kad buvo bandoma trukdyti. Portugalijos valdžia tikrai bendrininkavo su CŽV. Tai svarbu ir Portugalijai, ir visai Europai. Ponas Marinio pakėlė melino kortelę. Ar e, atsakysite į jo klausimą? Prašom, pone Marinio. Obrigado. <clears throat> Senhora deputada, cara colega. Ačiū. Mėla kolegė. kai viešai kalbama apie žmogaus teisų palaikymą ir tokias koncentracijos e, stovyklas įsteigia tie patys žmonės, tokias kaip Guantanama arba kai kankinimai vykdomi tokie kaip Abu Grebe, apie kurios kalba Junktinių valstijų senatas. Įvairios e, valdžios įstaigos, kurios leido uh, CŽV vykdyti kankinimus savo teritorijoje turėtų būti kažkaip baudžiami Europos institucijų, ar ne? Didelė demokratija gali pripažinti savo klaidas, galbūt taip ir vyko jungtinėse valstijose. Būtent todėl mes ir kalbame Europos parlamente, kad reikia kalbėti apie tai ir kad bet kas, kas E, nusižengia Europoje, būtų nubaustas. Nebaudžiamumo būti negali. Yra žmonių žemesnėse, aukštesnėse ešalonose, kurie yra susijęs su šiais CŽV vykdytais barbariš, barbariškais veiksmais. Ačiū. Toliau von Storch. Vieną minutę. Jeigu pažvelgsime į ataskaitą, kurioje yra 6000 e, puslapiai, jų paskelta 500. Kalbama apie kankinimo atvejus, tačiau aš nemanau, kad tikslas pateisina priemonės. Penktasis žmogaus teisų deklaracijos straipsnis sako, kad ne vienas neturi būti kankinamas. Aš su, sutinku, kad kankinimai yra viduramžių reiškinys. Tačiau 21 amžiuje jų būti negali. Tokius veiksmus reikia bausti, o jų autoriai turėjo būti patraukti atsakomybę. Man atrodo, kad pats laikas, e, kad Junktinės valstijos pripažintų tarptautinį baudžiamąjį tribunolą ir nustotų tokių veiksmų e, kaltininkus ginti. Ačiū. Toliau ponas Javier Kozo Permui. Vieną minutę. Kai skaitai kankinimų, kankinimo technikos detalės, tai naudojami įvairūs eufemizmai, kurios jos naudoja CŽV. Taip, bet iš esmės tai yra kankinimai, kankinimai, kankinimai. Tai yra pragaras. 2012 metais vienoje rezoliucijoje mes kalbėjome apie sulaikymų, e, sulaikymus ir kankinimus e, Europos teritorijoje ir tuos tyrimus, e, kuriuos turėjome vykdyti. Man gėda, kad mano šalis buvo susijusi su žmonių grobimu ir kankinimu. Rumunija, Lenkija, Lietuva, 18 šalių bendradarbiavo su CŽV ir elgėsi panašiai, turėjo slaptus kalėjimus. Turime tai pasmerkti, bet taip pat turime visą tai ištirti, atrasti, kas yra kaltas, kas bendradarbiavo ir patraukti juos atsakomybę. Nepakanka juos smerkti, reikia užtikrinti, kad kaltieji būtų nubausti. Kitaip ES turėtų nustoti kalbėti apie žmogaus teisės iš vis. Ačiū. Toliau Žil Lebreton. Vieną minutę. Le rapport qui vient d'être Pranešimas, ataskaita, kuri buvo paskelbta, rodo, jog jau ne vienus metus buvo kankinami žmonės. Ir jau pakankamai senai Junktinės valstijos tapo agresyvę valstybę. Mes turime nepasitikėti ją. Wikileaks 13 metais e, pranešė, jog tai kankinimas buvo taikomas ir ne tik, jog buvo klausomasi pokalbių Angelos Merkel ir François Hollande pažeidžiant e, tarptautinę teisę. Junktinės valstijos 14 metais pareikalavo, kad 6 e, milijonus eurų sumokėtų BNP bankas, todėl kad jisai dirbo su valstybėmis, kurios yra jodajame Junktinių valstijų sąraše. Taip pat Junktinės valstijos destabilizavo Ukrainą tam, kad sukeltų karą su e, Rusija, tarp Ukrainos ir Rusijos. Kiek ES dar kentės, kol supras, jog uh,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 Žinoma, buvo galima Junktinės valstijose parengti tokią ataskaitą apie tai, kokiais metodais buvo, naudojami, buvo e, išgaunama informacija iš e, įkalintų žmonių. Apgailėtina, kad sažvai naudoja tokius metodus, nors tai yra praeities metodai. Aišku, negalime atmesti, kad pana, kitos šalis gali panašius metodus naudoti, tačiau nerima kelia tai, kad tokie dalykai įmanomi jungtinėse valstijose. Ir nors valstybėse, kur vyroja pagarba įstatymams, e, gali būti tas procesas teisingumo paieškų e, lėtas. Reikia vis tiek galvoti apie demokratijos pamatus, nes jeigu mes negalime e, įgyvendinti savo standartų, tai mes nieko neišmokome iš praėjusio amžių. Ačiū toliau. Pane Piri, socialistų ir demokratų frakcija. Van de Amerikaanse Senaat heeft aangetoond dat er op. Pone pirmininkė, Senato ataskaita rodo, jog dideliu mastu buvo naudojamas e, kankinimas po rugsėjo 11 įvykių. Žinoma, ta ataskaita sukėlė daug komentarų jungtinėse valstijose, bet Europoje taip pat. Niekam nepaslaptis, kad ir Europos kai kurios valstybės dalyvavo toje nelegalioje veikoje prieš e, kurį laiką buvo e, bandoma įrodyti, jog mūsų vyriausybės dalyvavo tame procese, jog e, leisdavo naudotis savo oro uostais, CŽV skrydžiams ir leisdavo sulaikyti žmonės savo teritorijoje. Tuo būdu buvo pažeidžiamos pagrindinės laisvės ir teisės. Ir mes kaip ES nariai dalyvavome žmogaus teisų pažeidime. Amerikiečiai nori viską nubraukti, kas buvo praeitie ir nori mokytis pamokų iš ateities. Mes turime aiškiai kalbėti apie tą bendradarbiavimą su CŽV. Jeigu visos teisybės apie tai neatskleisime, tuomet negalime kalbėti apie save kaip apie žmogaus teisių gynėjus. Būtent todėl mes prašome komisijos, kad e, jinai pradėtų tyrimą dėl tarptautinės teisės pažeidimų ES teritorijoje bendradarbiaujant su slaptosiamis jungtinių valstijų tarnybomis. ES jau bandė eiti šito keliu, tačiau e, iki šiol e, jai nepavyko pasistumėti prieki. Vyriausybės taip pat yra atskaitingos, tad turime užtikrinti, kad tai būtų. Dėkuoju. Dabar Kliūn. Pane Kliūn, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ataskaitos e, kai kurie skyriai meta labai juodą šešėlį ant JAV e, kaip e, taikos gynėjos reputacijos ir kaip prezidentas Obama pats pasakė, JAV įvaizdis suterštas. Daug klausimų kilo ir Europos piliečiams bei Europos šalių vyriausybėms. Jei smerkėme e, kankinimus ir tokius tyrimų metodus, e, atveri, atveriame kelią ekstremistams. Kalbame apie kovą už vertybės. Tačiau kartais už tą kovą už vertybės duoda priešingų rezultatų nei siekiame. Ir Šiuo atveju bandome kovoti su tiranu, su tironu. Tačiau šios ataskaitos turinys e, verčia kai kuo abejoti. E, buvo, kai kuriais atvejais buvo žudomi žmonės be reikalo. Kokią žinę mes siunčiame, mes skatiname kitus ne, nebranginti žmogaus gyvybės. Kalbame apie situacija, kurioje suimti žmonės e, buvo tokioje situacijoje, kad jie tapo e, psichiškai, kad jos, jie buvo išbalansuoti psichiškai. Yra tokių, kurie teigia, kad e, tikslas pateisina priemonės, kuomet ba, kovojama už gyvybės. Washington Post dienraštis pareiškė, kad 51 procentas amerikiečių e, mano, kad CŽV taikyti metodai yra pateisinami ir kad, buvo, kad tai padėjo užkardyti tolesnius nusikaltimus. Yra Ženevos konvencija, yra konvencija dėl kankinimų. Neturime leisti, kad, e, kad ta konvencija, kurią yra ratifikavusios visos pasaulio valstybės, taip pat ir JAV, būtų ignoruojama. Neturime leisti, kad humaniškumo standartai konfliktų metu būtų ignoruojami. Turime demonstruoti uh, lyderystę, turėtume būti pavyzdžių ir nenusileisti iki kurių teroristinių organizacijų ligmens. Turi būti užtikrintas teisingumas ir teismai turi turėti galimybę veikti šioje ataskaitoje išvardintų faktų pagrindu. E, Silvija Ivon Kaufman, 2 minutės, bitte. Toliau, ponė Kaufman, dviem minutėm. Žmonių grobimai, E, jų dingimas, neleidimas mėgoti, žmonių įkalinimas mažose dėžėse, seksualinis išnaudojimas, nar... grūdimas vandenin, CŽV, e, Senato CŽV komiteto pirmininkė Feinstein apie visą tai paskelbė. Tačiau tų slaptų tyrimų protokolai e, iš tikrųjų yra daug didesnis leidinys. Ten paaiškės, e, kas iš tikrųjų įvyko. Kaip buvęs laikinojo komiteto narys, laikinosios komisijos narys, kuri tyrė CŽV metodus ir es valstybių dalyvavime pažydinėjant žmogaus e, teisės 2006-aisiais. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad joks tikslas negali pateisinti tokių priemonių, kurių griebėsi CŽV ir bet koks tokių priemonių naudojimas e, paneigia visas mūsų vertybės. Tačiau ar motyvas buvo neteisingai suvoktas lojalumas e, alijanso, ar kitiems alijanso nariams, ar koks, kokia nors kita priežastis, visa tai turi būti išsiaiškinta. Manau, kad tai yra mūsų e, prievalė aukoms, nukentėjusiesiems. E, ponas Klasnėskis ir Rumunijos slap, e, slap, saugumo tarnybos vadovas pripažino, kad jų šalise buvo slapti CŽV kalėjimai, o Junktinės karalystės vyriausybė anot vokiečių spaudos prieš ataskaitos paskelbimą paragino redaguoti tekstą dėl CŽV paminėjimo, dėl Junktinės karalystės paminėjimo CŽV programoje. Neturime leisti e, vyriausybėms nuslėpti tokius faktus pagal žmogaus teisų konvencijos šeštąjį straipsnį. Niekas negali patirti nežmoniško žeminančio elgesio ar kankinimų. Taip pat Mes neturėtumėme, mes turėtume dėti visas pastangas, kad būtų nubausta už šios nusikalstimus Europoje. Dabar Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponas Lenas dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Senato komiteto paskelbta ataskaita yra siaubingas, siaubinga CŽV e, veiksmų apžvalga. E, jų CŽV elgesio su 200 e, kalinių e, apžvalga. Jiems neleido mėgoti, jie, jiems nedavė valgyti, jie buvo kankinami ir mes teisėtai piktinamės, šlykštimės tokiais veiksmais. Kolegos akcentavo, kad e, tai yra labai svarbus dalykas, kad ši ataskaita buvo paskelbta, kad ją paskelbė Senato komitetas. Tai pirmas žingsnis link skaidrumo. Ir tai yra tikrai svarbu, jeigu norime išvengti to, panašių dalykų pasikartojimo ateityje. Todėl aš tikiuosi, kad ES valstybės imsis panašių žingsnių, bandydamos pažvelgti į save ir uh, užtikrins reikalingas garantijas šiuo klausimu Europoje. Čia kalbama, ataskaitoje kalbama tik tai apie 119 kalinių, tačiau kaip su kaliniais tokiose šalise kaip Afganistanas ir Irakas, ten žmonės yra laikomi kalėjimuose ir patiria panašų elgesį. Mes norėtume daugiau informacijos ir daugiau skaidrumo šiuo klausimu. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes gyvename nežinomų grėsmių laikais. Žvalgybos tarnybos vadina svarbu vaidmenį užtikrindamos mūsų ir piliečių saugumą. Tačiau niekada nesutiksime žmogaus teisų paminimui šiame kontekste. Manau, Dikčiaini ir CŽV kalba apie kankinimų veiksmingumą, tačiau kankinimai yra nepriimtini viskas. Ačiū. Ir paskutinė kalbės e, Lena Valenciano, socialistų ir demokratų frakcija. Dvi minutės. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Parlamentas turi atnaujinti tyrimą vykusią 6-7 metais buvo bandoma nustatyti, kas įvyko su CŽV skrydžiais. Ir dabar valstybės turi pateikti paaiškinimus apie jų veiksmus. Junktinių valstybių senatas parodė gerą pavyzdį, tačiau mes negalime vieninteliai e, kalbėti, kad puikų darbą, kokį puikų darbą jie padarė. 2006-2007 metais mes vykdėme tyrimą, kuriame dalyvau ir aš, mes bandėme susekti CŽV skrydžius. Tai buvo labai padaryti sunku. Atrodo, kad Europos parlamento e, pranešimas e, nieko nebėra vertas. Senato ataskaitos e, kontekste mes turėtume padaryti tą patį kaip ir senatas ir net nebijoti išsakyti tiesą, nustatyti kaltuosius. E, praėjusią kartą, tuo metu, kai rengėme savo pranešimą, darbas buvo labai sunkus, tačiau mes esame skolingi savo piliečiams ir turime tai iš naujo padaryti. Jeigu mes pamokslausime kitiems, kaip mes šią savaitę, pavyzdžiui, pamokslavome Sudanui, Mauritanijai, Egiptui, tai Pirma, turime rodyti pavyzdį. Ir ši diena galėtų būti pradžia tos užduoties, kurią turi atlikti parlamentas. Tai nėra istorijos pabaiga, tai yra jos pradžia. Ji prasidėjo 2006 metais, tačiau tą tyrimą turime vėl atnaujinti. Ir ponai Brokui pasakysiu, kad Vantanamas turi būti uždarytas. Klausimas ne tas, kur padėti kalinius, juk mūsų leidimo jie ne prašė atidarydami e, tą kalėjimą. Ačiū dabar spontaniškai pasisakymai. E, dabar ponas Boni, EPP frakcija. Teisigumas, laisvė ir saugumas yra mūsų vertybių pagrindas, kur nėra erdvės e, kankinimui. Reikia atsakingai įvertinti CŽV veiksmus ir jų pasakmes. Lenkijos valdžia 2002 metais leido laikyti CŽV kalinius, kurie buvo įtariami terorizmu, bet nekankinti juos. Tuo laiko valdžia reikalavo ypatingo memorandumo susijusios su to kalėjimo veikimo taisyklėmis. Tačiau Junktinės valstijos nepateikė jokio atsakymo. Tik 2009 metais mes pasirašėme sustarimą su Junktinėmis valstijomis dėl kai kurių taisyklių, ypač dėl Lenkijos jurisdik, jurisdikcijos amerikiečių e, kariškių atžvilgių dirbančių Lenkijoje. Lenkijos prokuroras šiuo metu vykdo tyrimą. Jungtinių valstybių senato ataskaita yra Amerikos valdžios e, pareigos atlikimas, tačiau e, atsakymas į klausimą, jeigu mano šalyje buvo kankinami ar mano šalis e, e, yra kalta. Turime pasimokyti iš šių pamokų, kaip vengti destrukcinių priemonių panaudojimo, užtikrinant piliečių saugumą, kuomet turime kovoti su realiamis grėsmėmis, kaip pavyzdžiui terorizmas. Priminsiu jums, kas vyko per pastarąsias kelias dienas. Ačiū. Socialistų ir demokratų frakcija. Toliau Nikola Kaputo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Junktinių valstijų Senato ataskaitoje kalbama apie kankinimus, e, kuriais užsijėmė CŽV. Taip pat apie e, programą, kurią gyveno prezidentas Obama. Ten kalbama taip pat apie tai, kaip buvo elgiamasi su sulaikytais asmenimis. Šitos informacijos buvo paskelbtos su pakankamai dideliu pavėlavimu ir tai kelia taip pat nerima, nes tie, tie įvykiai bu, buvo praeitie. Labai svarbu, kad mes dabar smerktume tokius e, veiksmus, nes jeigu uh, mes to nedarysime, tuomet mes tapsime e, bendrininkais. Mes turime smerkti bet kokius kankinimus, nepriklausomai nuo aplinkybių. Net ir tada turime smerkti kankinimą, kuomet yra kovojama su terorizmu. Dėkuoju. Dabar žodis panui Karim konservatorių reformatorių grupę. Ačiū pirmininkė. Prieš keletą dienų popiežius čia kalbėdamas e, sakė, kad Europa nėra susastyta, pririšta prie savo vertybių. Labai lengva čia rodyti pirštų ir sakyti, kad e, esi minkštas e, prieš terorizmą, tačiau aš kalbu apie tuos, kurie buvo patyrę ir terorizmo automatų ugnį. E, per mūsų reakciją negalima atimti to, ko nebuvo galima atimti per jų veiksmus. Aš ne tik kritikuoju Junktinės Rusijas, aš kritikuoju visus, kurie šalia stovėjo ir tylomis e, stebėjo tuos veiksmus. Tai jis, čia priklauso kai kurios mūsų vyriausybės. Kai kurie uh, E, netgi padėjo tos metodus taikyti. Šiandien neturime jokių garantijų, bet kuris e, pilietis negali patirti tokių veiksmų, o mūsų vyriausybės vis ir toliau stepia faktus. Turime pasirinkti, arba mes susivienysime, gindami savo vertybės, arba e, susiskaldysime ir tada turėsime susirti su to pasiekmėmis. Ačiū. Toliau ponas Radoš. Liberalų ir demokratų frakcija, prašom. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, ja u potpunosti podržavam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu komisijos ir tarybos labai aiškiai pozicijai dėl tarptautinės teisės ir žmogaus teisių bei demokratinių vertybių laikymosi. Aš džiaugiuosi, kad e, Europos parlamente mes visi, praktiškai visi vienodai žiūrime į šitas problemas, išskyrus keletą kolegų. Dabartinėme pasaulyje žmogaus teisių apsauga, kuomet kalba sukasi apie saugumo užtikrinimą negali būti pažeidinėjama. Ir saugumas neturi būti pretekstas tokiam, tokiams pažeidimams. Tad e, dabar mes konstatuojame, e, remdamėsi prezidento Vamos pareiškimais, jog mūsų politinė kultūra, mūsų rinktinių valstijų artėja. Dabar žodis ponui Huaristi vienai minutiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. CŽV ir kankinimai. Šitas klausimas yra glaudžiai susijęs su ES pozicija. ES bendrininkavo viena vertus, o kita vertus ES, ES taip pat yra kankinimų. Žinoma, pati ES ir savo teritorijoje ir kitose pasaulio dalise kovoja, kad e, šitų problemų nebūtų. Ir labai svarbu, kad tie, kas e, e, pritarė tiems kankinimams, kas buvo bendrininkai, būtų nubausti. Dvidešimt, virš dvidešimties jaunų baskų buvo kankinti. Tai buvo kankinimas pagal Istambulo protokolą. Ispanijos valstybė buvo nuteista už šitas kankinimus. Turime prisiminti šitą faktą. Dėkoju. Dabar žodis ponui Korau. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2002 metais Jungtinės valstijos Guantanamo bazėje laikė, pradėjo laikyti vadinamosius e, teroristus ir jiems buvo taikomos tokios tardymo metodikos, kurios priminė viduramžius. Europos Sąjunga ne vieną kartą yra diskutavus šitomis temomis ir savo susirūpinimą yra išreiškusi įvairiomis rezoliucijomis. Tačiau daug valstybių vis dėlto bendradarbiavo su CŽV ir e, numodavo ranką į e, žmogaus teisų pažeidimus. Prezidentas Obama taip pat priešinasi šitiems e, dalykams. Mes turime labai aiškiai pasmerkti amerikiečių e, praktikuotus kankinimus. Dėkuoju. Žodis komisijos nario Vramopulas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε į. Ačiū pirmininkė. Diskusijos dėl Senato paskelbtos ataskaitos ir e, ataskaitos turinio aptarimas labai atskleidė labai aiškę ir žiaurę realybę. Taip pat e, priminė mums, mums tenkančią atsakomybę yra aišku, kad visos politinės jėgos pasisakančios už demokratiją besąlygiškai smerkia bet kokius kankinimus, visus metodus, kurie netitinka įstatymo viršienybės, žmogaus teisų, principų ir vertybių, kuriais paremta Europos Sąjunga. Kaip sakiau savo įžanginėje kalboje, kankinimai yra nusikaltimas. O tie, kurie vykdo nusikaltimus, turėtų būti nubausti. E, Atsakomybė nubausti jos tenka valsty, pačioms valstybėms. Buvo išsakyta ir kritika. Buvo pasakyta, kad daugeliu atveju mes situaciją toleravome. Noriu pasakyti, kad mes niekada ne, nepritarėme tokiems metodams, nes tai yra e, demokratijos ir žmogaus teisų žaidimas. Ir per trumpą laiką, kurį e, dirbu š, savo poste, kiekvieną dieną matau, kad mes privalome užtikrinti žmogaus teisų pagarbą. Šiandienos diskusija ir JAV e, Senato komiteto paskelbta ataskaita atskleidžia, kad demokratinė kontrolės ir svertų sistema yra labai svarbi užtikrinant nacionalinį saugumą bei ne, užtikrinant žmogaus teisės. Visi šiandien aptarti metodai taip pat e, liudė, kad mums reikia puoselėti žmogaus teisės, apsaugoti jas ir išlikti būdiems kiekvieną dieną. Ir tai yra bendra mums tenkanti atsakomybė. Tai ir valstybėms narėms tenkanti atsakomybė. Aš nebejoju, kad tarybo, tarybos pirmininkė perduos jūsų mintis ir jūsų susirūpinimą valstybėms narėms. Noriu priminti jums dar kai ką. buvo išsakyta labai neigiamų vertinimų. JAV Senato komiteto paskelbta ataskaita tai yra demokratiško proceso rezultatas. Ir mes tai vertiname. Tai e, tikrai demokratiškos visuomenės, brandžios demokratijos reakcija. Todėl noriu priminti Jums, kad E, demokratiškos sistemos turi galimybę ir institucijas apginti žmogaus teisės ir žmo, žmoniją. Tai, taip pat norėčiau paminėti kai ką svarbaus, e, apie ką kalbėjo prezidentas Obama. Kaip žinote, kai jis pradėjo, kai jis tapo Junktinių valstybių prezidentu, jis e, pareikalavo, kad tokie metodai taptų praeitimi, kur jie ir turi būti praeitie. Kai kurie parlamento nariai minėjo Guantanamo kalėjimą. Pozicija šiuo klausimu jau buvo paminėta, aš noriu dar kartą ją pakartoti. Mes išliekame nuseklus šiuo klausimu. Mes norime, kad Guantanamas būtų uždarytas. Tokia yra mūsų pozicija ir ji nusekliai tokia buvo visą laiką. mes esame prieš. asmenų laikymą Gvantaname, taip pat prieš nepilnamečių, taip pat moterų sulaikymą, prieš visus žmogaus teisų pažeidimus. Kalbėjome ir apie kovą su terorizmu ir JAV bei ES bendradarbiavimą šioje kovoje. Šis bendradarbiavimas labai svarbus Europos saugumui ir mūsų žmonių apsaugai. ES yra pasirašysi sustarimus su jungtinėmis valstijomis dėl visos eilės iniciatyvų, kurios užtikrina šį bendradarbiavimą ir e, taip pat e, užtikrina, kad jis vyktų laikantis žmogaus teisų. ES ir valstybėse narėse bei jungtinėse valstijose. Mums visiems tenka bendra atsakomybė pasiekti, kad bendradarbiavimas su terorizmu visapusiškai paisytų įstatymo viršenybės ir žmogaus teisių. Ir kai taikytina taip pat pabėgėlių teisių ir tarptautinių įsipareigojimų. Žinoma, mes toliau svarstome šios klausimus su jungtinėmis valstijomis ir prireikus visada reiškiame susirūpinimą ir savo bejonės, bei teikiame pasiūlymus, kaip spręsti situacijas, kurios prieštarauja mūsų vertybėms, bendroms vertybėms, kurias puoselė ir mūsų partneriai jungtinėse valstijose. Europos parlamento dėmesys šiems klausimams užtikrina reikalingą politinę paramą. Tai taip pat e, demokratiškos kontrolės e, įgyvendinimas. Taip visus klausimus apsvarsysime subalansuotai ir tinkamai. Bet žinoma, turime išlikti budrus. Nes šiandienos diskusijų išvada yra ta, kad Europos sąjunga ir jos institucijos yra žmogaus teisių, žmogaus orumo ir mūsų demokratiškų įstatymų puoselėtojos. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. O dabar žodis ponui Delavedovui kalbėti tarybos vardu. Deputati, ringra... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Dėkuoju už tokį atvirą pasikeitimą nuomonėmis, kaip buvo pasakyta. Svarbu užtikrinti, jog tie pažeidimai, apie kuriuos kalbama ataskaitoje, nebepasikartotų ir kad žmogaus teisių būtų visiškai laikomasi. Transatlantinėje diskusijoje žmogaus teisų ir tarptautinės teisės klausimas turi būti diskutuojamas, kuomet susitiksite su Junktinių valstybių parlamento atstovais ir kalbėsitės antiterorizmo klausimais, turite pabrėžti šitos e, dalykus, nes tik taip galime daryti įtaką Junktinių valstybių kongreso, e, kongresui ir politikai. Labai svarbus aspektai taip pat mums yra domenų apsauga ir privataus gyvenimo apsauga kongresas balsavo prieš įstatymo projektą, kuriuo buvo e, siekiama eiti būtent šitą e, linkme, tad parlamentas, e, Europos parlamentas turi pasakyti savo aiškę poziciją dėl privataus gyvenimo apsaugos ir domenų apsaugos. Europos parlamentas taip pat gali vaidinti labai svarbu vaidmenį siekiant įtvirtinti veiksmingus kontrolės mechanizmus, užtikrinant saugumą ir, ir kovojant su e, terorizmu. Kovos su terorizmu klausimas lieka, aišku, mums fundamentalus klausimas. ES turi e, ištisą gamą įvairių programų ir priemonių, kurias gali e, naudoti šioje srityje. Yra taip pat e, ir tam tikrų sutarčių, tačiau labai svarbu užtikrinti piliečių duomenų apsaugą ir jų privataus gyvenimo apsaugą. Aišku, mes suprantame, jog jungtinėms valstijoms iškyla, e, kaip ir kitoms e, vakarų e, valstybėms, terorizmo labai didelė rizika, visų, visų pirma, islamo valstybės keliama rizika. Tačiau kovojant su e, terorizmu būtina laikytis žmogaus teisų. Esu tikras, kad e, diskusija šito klausimo vyks abiejose e, Atlanto pusėse. Aktyviai dalyvaujate ir šiam parlamentui. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Dabar mes susidarėme su tam tikra tam tikrų sunkumu problema. Jeigu jūs norite, jeigu jūs norėsite pateikti mėlynos kortelės klausimų, tai bus iš principo neįmanoma. Komet kalba tarybos ar komisijos atstovai, mėlynos kortelės procedūra negali būti taikoma. Bet jeigu jūsų tema yra kita, tai prašom. Pirmininkė, čia dėl darbo atvarkės mes prašome, kad taryba pateiktų pareiškimą šio, e, šią temą. Aš pastebiu, kad taryba nei įžanginėme žodėje, nei išvadose nepasakė nieko apie savo vaidmenį, todėl aš manau, kad nebuvo tarybos pareiškimo, e, kai buvo kalbama apie CŽV strategiją. Taigi aš manau, kad tarybos nebuvo čia, ji nesureagavo ir nepadarė savo pareiškimo. Ačiū, čia jūsų nuomonė ir jūs ją viešai, viešai išsakėte. E, taryba yra čia atstovaujama